So, es sind drei Kollegen anwesend, inklusive meiner Wenigkeit. Und ich würde vorschlagen, dass. Trys kolegos dalyvauja, įskaitant mane, savo pradėti nuo 18 darbo tarkis punkto. Ten kalbama apie ekologinio projektavimo reikalavimus energiją vartojantiems gaminiams. Pasigaitėme komisijos atstovų. pateikėme tinkamą paklausimą komisijai, taigi iš karto suteiksiu žodį komisijai, po to pradėsime diskusiją su dviem kolegomis, kurie yra salėje, prašau. Ačiū, pan Pininkas, Karlo Petinėlį, esu atsakingas už tvarę e, plėtrą įmonių generalinėme direktorate. Esame atsakingi už direktyvos ekodizaino įgyvendinimą. Ačiū už kvietimą dalyvauti posėdėje, tuo būdu galiu pateikti informaciją apie direktyvos peržiūrą ir apie mūsų darbų programą. Kaip žinia, gruodį 12 metų komisija priėmė pranešimą apie direktyvos peržiūrą ekodizainą ir tai reikėjo atlikti pagal direktyvų 21 straipsnį. Šios ataskaitos išvada buvo tokia. Buvo neblogai pasiekti direktyvos dėka politiniai tikslai, lieka dar išspręsti tam tikrus iššūkius, tačiau tie iššūkiai nereikalauja pakeisti reikalaujančių teisinių taisyklių. Uh, Direktyva turi būti gyvendama toliau, tik tai reiškia, kad reikia geriau rinkti duomenis, harmonizuoti standartus kuo skubiau ir geriau prižiūrėti rinką. Ta reiškia, kad reikės glaužiau bendradarbiauti su visomis suinteresuotomis pusėmis, su įmonėmis, aplinkosaugos asociacijomis, e, standartizavimo organizacijomis ir valstybėmis narėmis. Mūsų vertinimas yra toks. Gaminiai, kurie turi netiesiogiai poveikį energijai, kurie vartoja energiją turi energetinį poveikį ir gali, jiems gali būti taikoma ekologinio projektavimo direktyvos reikalavimai. Reikalavimai buvo patikrinti dėl tų produktų, kurie yra dažnai naudojami ne Europos Sąjungoje. Buvo atlikti bandymai. Ir suinteresuotos pusės pritarė šiai nuomonė. Būtent dėl to mes nusprendėme išlaikyti dabartinę direktyvos apriepti ir jos nekeisti. Kai kurių direktyvos e, elementų nepavyko įvertinti, o būtent įgyvendinimo poveikio, kadangi laikotarpis, e, kurį turėjome, tai direktyvai įgyvendinti yra pernelik trumpas. E, tie aspektai bus įvertinami peržiūrint energetinio žinėjimo direktyvą, kur, o čia dar buvo numatyti 2014 metams. Dabar norėčiau pristatyti 12-14 metų darbų planą ekologiniam projektavimui. E, tas darbo planas yra sudarytas iš dviejų dalių. Viena vertus turime prioritetinių produktų sąrašą, kita vertus turime atlikti tam tikrus darbus susijusius su direktyvos įgyvendinimu. 12-14 metų darbų planas buvo paskelbtas 12 metų gruodžio 7 dieną. Ten yra numatytas, sep, numatytas gaminių septynių grupių sąrašas. E, komisija pasirengė iki 14 metų atlikti uh, E, studijas dėl šių produktų. E, yra būtina atsižvelgti į būtinybę patobulinti kai kurias darbo plano dalys. Taip pat reikia numatyti teisėkūros prioritetinius darbus. Neteisėkūros darbas buvo eksternalizuotas ir komisijos uh, standartizavimo tarybos taip pat į šį darbą turi įsijungti. Žinau, kad aplinkosaugos komitetas Europos parlamente norėtų, kad Europos komisija išnagrinėtų galimybę panaudoti ekologinio projektavimo direktyvą um, kranams ir dušams. Šiandien bus pradėta parengiamoji studija šiuo klausimu ir bus aiškinamasi, kaip šie gaminiai veikia, e, kokį poveikį turi vandens suvartojimui. E, kita komisija e, turėtų jau sugebėti pasiūlyti reglamentą šio pobūdžio gaminiams. Lyginamos, parengiamosios studijos šildyklėms ir elektriniams kabeliams, langams bei e, vadinamiesiams protingiams aparatams prasidės netrukus. Mes susidursime su daug iššūkių, kad galėtume gyveninti šį darbų planą. Pavyzdžiui, reikės uh, vengti galimų teisės aktų prieštaravimų, kalbant apie, pavyzdžiui, izolacijos gaminius ir langus. E, čia kalbam apie energijos taikymą. Tam reikės daug išradingumo, reikės daug koordinavimo darbo. Komisija ketina tą darbo, to darbo koordinavimo imtis kartu su kitomis suinteresuotomis pusėmis. Pone pirmininkai, norėčiau pasakyti, kad kiti treji metai bus iš tikrųjų įdomus ir labai darbingi metai. Reikės priimti apie 20 naujų reglamentų ir peržiūrėti egzistuojančius reglamentus. E, tai padės sustiprinti bendros rinkos priežiūrą, tai padės atlikti standartizavimo darbą, kad tuos tikslus būtų galima uh, pasiekti, e, reikės dirbti visiems kartu. Tikiuosi jūsų paramos, e, jūsų komiteto paramos, kad mūsų veiksmai šioje srityje būtų vaisingi. Dėkoju. Labai ačiū, pana Petinėlė. Turime dar du kitus komisijos atstovus, kuriems norėčiau suteikti žodį, jeigu jie to pagėdautų ar pagėdaujate kalbėti? Ne, tuomet pradėkime diskusiją su abiem kolegomis. Nu, Pietriui Lyzai steiksime mažiausiai 10 minučių laiko ir Pavilas Pok taip pat. Ačiū, aš nenoriu išnaudoti visų 10 minučių diskusijų pradžioje. Manyčiau, kad reikėtų įsigilinti į komisijos pateik, pateiktą e, informaciją prieš užduodant papildomus klausimus. Manau, kad ekologinio dizaino direktyva yra labai svarbi priemonė, taip pat manau, kad jį pasiteisino. Galime ją gyvendinami sutaupyti nemažai energijos išteklių ir vartotojams dėl jos įgyvenimo vartotojų padėtis nepablogėtų viešosiuose diskusijose manau, kad e, ekologizavimo aspektai nepakankamai įvertinami, nes jie turėtų būti taikomi visiems e, Europos rinkai skirtiems gaminiams Mes svarstydami CO2 taršos mastą Taip pat dažnai atsižvelgiame į tai, kiek CO2 išmeta į aplinką mūsų atitinkami gaminiai ES gaminami. Tai manau, kad ekologinio dizaino atveju tą taip pat aspektą galėtume įtraukti į savo svarstymų sritį kad galėtume išryškinti savo konkurencinius pranašumus, palyginti su Kinijos ar JAV gamintojais. Pirmoji ekologinio dizaino direktyva parlamente buvo patvirtinta 2005 metais ir tikrai manau, kad visas procesas turėjo baigtis jau žymiai anksčiau. Dabar patvirtintos yra atitinkamos priemonės susijusios pirmiausiai su šildymu ir karšto vandens paruošimu. Atrodo, kad ginčiniai klausimai šiuose dviese sritise buvo išsiaiškinti. Prašau komisijos paaiškinti, kaip. Taip pat pagristai buvo priekaištaujama, kad vis didėjant interneto prekybos apimtims tai e, internetu parduodamų prekių ženklinimas iki šiol nebuvo pakankamas. Noriu paklausti komisijos atstovų, kaip pasikeitė padėtis per. E, tą laiką komisija norėjo e, ir pagėdaujo, kad būtų tinkamai reglamentuojamos reglamentuojami vandens kranai ir dušų purkštukai. Parlamentas to nepageidauja ir mano, kad atitinkamas reglamentavimas net galėtų kelti grėsmę. Mes pritarėme ekologinio dizaino direktyvai. Nepaisant to, kad aš, pavyzdžiui, pasisakiau prieš tai, kad būtų uždrausta pardavinėti kaitrinės lemputės, kalbant apie vandens kranus ir dušų purkštuvus, kiltų papildomų problemų, dar didesnių nei tos, kurios iškilo svarstant kaitinių lempučių pardavimą, draudimą. Aš manau, kad e, mums reikėtų pirmiausiai susitarti dėl atitinkamo ženklinimo ir leisti vartotojams laisvai pasirinkti, ar jie norėtų pirkti taupesnius e, vandens kranus ir dušų purkštuvus, purkštukus. Taigi manau, kad reikia aiškiai pasakyti, kad kol kas e, tokių priemonių mūsų komitetas nepageidavo, mes turėtume susitelkti ties tomis priemonėmis, kurioms, e, kurios nevaržo vartotojų ir kurioms jie pritarė, kalbant apie dušų purkštukus. šiuo atveju būtų uždraudus e, mažiau taupius e, dušų purkštukus pablogėtų naudojimuose sąlygos vartotojams. Manau, kad reikėtų pirmiausiai sutvarkyti ženklinimo aspektus ir e, šį darbą atlikus galbūt nebereiks, nebereiks ir uždrausti atitinkamų atitinkamų e, priemonių. Pavel Bok. E, děkuji, pane předsedo. E, určitě směr. Dėkoju pirmininkė už suteiktą žodį. Ši direktyva yra labai naudinga vartotojams. Norėčiau pakomentuoti vieną konkretų aspektą, kuris yra susijęs su ženklinimu tai yra kompiuterinės įrangos ženklinimu. Mane duomintų komisijos nuomonė. Ką Jūs manote apie kompiuterinės įrangos e, ženklinimą? E, norėčiau sužinoti, Ar šis klausimas yra keliamas žiniasklaidoje, nes Čekijos Respublikoje e, yra didžiulis pasipriešinimas e, kompiuterinės įrangos ženklinimo atžvilgių. Taip pat aš norėčiau paklausti, ar yra atliktas poveikio įvertinimas. Tam tikrų technologijų atveju, kurios nebus įtrauktus į ekoprojektavimo direktyvą. Ačiū, aš taip pat norėčiau dar tarti žodį apie dulkių siurblių klasifikavimą. Praėjusią savaitę vyko diskusijos, buvo priimtas sprendimas, Petris Lyzė taip pat atkreipė dėmesį į energijos vartojimo efektyvumą atitinkamų prietaisų. Galbūt šios aspektus reikėtų reglamentuoti ekologinio dizaino direktyvoje, nes to tikisi vartotojai, jeigu aš dabar namuose naudoju e, netokį galingą dulkių siurblį, siurbdamas savo kilimus namuose. Ir aišku, jeigu e, mažesnio galingumo siurblį naudodamas e, visas šiukšlės susirpsiu, tai būdamas vartotoju galbūt aš ir nepa, nepastebėsiu jokio skirtumo. Tačiau jeigu tų šiukšlių dar liks ir mano naudojamas siurblys mažesnio galingumo nebus toks veiksmingas kaip didesnio galingumo, tai manau, kad tai būtų tam tikras mano kaip vartotojo, tam tikras sąlygų pabloginimas man kaip vartotojui, taigi galbūt reikėtų apie tai daugiau pakalbėti, tam aspektų daugiau skirti dėmesio, siekiant e, palyginti tarpusavyje energijos vartojimo sutaupimą ir prietaiso naudojimo veiksmingumą. Pats esu inžinierius ir, aišku, komisija man pirmiausiai krinta akis, kad komisija dažniausiai naudojasi įvairiomis formulėmis ir e, skaičiavimais, tačiau iš tiesų nežinau, kokiais kriterijais remdamasi komisija vertina ir atitinkamą poveikį vartotojui mūsų patvirtinamų teisės aktų. Taigi prašau dabar komisijos atsakyti į pono Lyzės ir pono Potsų klausimus. Ačiū pirmininkė, atstovauju energetikos generalinį direktoratą ir taip pat prisidėjau rengiančią direktyvą. Džiugu, kad galiu e, parodyti e, Peter Peteriui Lyze, kad sprendžiame tas problemas, kurias jis įvardino. Per pastaruosius mėnesius mes pasiekėme labai gerų rezultatų. Pavyzdžiui, buvo patvirtinti teisės aktai ir dėl dulkių siūlių, ir dėl kompiuterių. E, prie dulkių siūlių dar sugrįšiu, o pereitą savaitę, praėjus septyneriems metams, mes nustatėme minimalius standartus e, kurie būtų e, taikomi boileriams. E, ir taip būtų galima e, sutaupyti 40-50 e, tūkstančių CO2 ekvivalento. Taip pat mes nustatėme minimalius reikalavimus vandens boileriams. Ir jeigu viskas klostytis gerai, mes taip pat nustatysime standartus ir kitai įrangai. Aišku, visiems šiems teisės aktams bus taikoma prak procedūra, ir tikiuosi, kad Europos parlamentas e, pritars tiems teisės aktams kaip ir taryba. Daug teisės aktų e, projektų ketiname pateikti. Pavyzdžiui, tas vienas teisės aktas bus pateiktas ir dėl internetinės įrangos, e, kieto kūro katilams. Taip pat mes kitame, ketiname pateikti teisės aktus. Taip pat jau yra parengtos įvairios priemonės ir kitos įrangos atžvilgių. Taigi matote, kad šiais metais dar daug reikės padaryti. Toliau dėl kompiuterinės įrangos ženklinimo. Deja, aš e, nežinau apie tas problemas, kurios e, kyla Čekijos Respublikoje, mes pasidomėsime. Galiu tik pasakyti, kad E, teisės aktas, kuriame yra reglamentuojama kompiuterinė įranga, nekalba apie ženklinimą. Tiesiog ten yra kalbama apie minimalius standartus. Taigi, kaip mm, suprantate, mums tenka atsakomybė siekiant užtikrinti, kad kompiuteriai gerai veiktų, bet ženklinimas, kaip jūs minėjote, į tą teisės aktą nepatink, nepatenka. O dėl dulkių siurblių, tai iš tiesų reikia imtis veiksmų dėl dulkių siurblių. Jeigu nebus standartų, e, pramonė galės sakyti, kad siurbimo gale e, prilyksta dulkio siurblio galiai, tačiau ne visada tai būna. Taip pat kilo bejonių, kad pagal mūsų pateiktą pasiūlymą dulkių siurbliai, kurių siurbimo gale yra mažesnė ir kurių apskritai gale yra mažesnė, bus geriau įvertinta. E, Mes esame dabar pateikę Jums pasiūlymą dėl ženklinimo, e, kuris yra pateiktas kartu su ekoprojektavimo direktyva. Ir mes e, norime padidinti tą jūsų minėtą, kofi... <coughs> mažinti tą jūsų minimą koficijantą nuo 0,5 iki 0,2. Ir e, kitaip tariant, mes siekime užkirsti kelią į, į rinką patekti uh, dulkių siurbliams, kurie blogai veikia. Taigi mes tiesiog e, sieksime, kad tokie prastai veikiantis dulkių siurbliai e, nepatektų į rinką. Ir jeigu matysite, kad tą mes galime padaryti ir pagal tą ekoprojektavimo direktyvą. Dar norėčiau e, suteikti žodį kolegai iš aplinkosaugos generalinio direktorato, kuris pasisakys dėl kranų ir dušų purkštukų. Ačiū, laba diena. Aš norėčiau pakalbėti apie vandens, vandenį vartojančius produktus. Ši produktų kategorija e, buvo įtraukta į mūsų darbų programą 2012-2014 metams. E, buvo atliktos studijos, kiek vandens energijos galima sutaupyti o sutaupyti galima daug. Pavyzdžiui, kalbant apie energiją, e, galima sutaupyti 900 e, e, gigadžiaulių energijos. Tai tiek, pavyzdžiui, pagamintų keturios elektrinės. Tokiu būdu tikrai būtų sutaupyta nemažai būtent kalbant vien tik tai apie šią produktų kategoriją, jeigu būtų įgyvendinta ekoprojektavimo direktyva. Kalbant apie vandens sutaupimą ir šiuos produktus, tai būtų galima sutaupyti 13-14 e, procentų skaičiuojant nuo viso suvartojimo Europoje vandens. Taigi, matote, jeigu mes sugebėsime E, imtis veiksmų šios produktų kategorijos atžvilgių mes ženkliai sumažinsime e, namų ūkių vandens suvartojimą. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad kalbant apie šią darbo, e, tiksliau, kalbant apie šią produktų kategoriją, mes nusprendėme, kad komisija atliks tų produktų atžvilgių daugiau studijų. Mes e, aiškinsime, aiškinsime, kur dar galima sutaupyti ir taip pat aiškinsime, kokia yra geriausia politinė priemonė, leidžianti užtikrinti kuo didesnį sutaupimą. Ar tai galima daryti per ekoprojektavimo direktyvą, ar apie, per ženklinimo direktyvą, arba pavyzdžiui e, siekiant savanoriško pramonio sustarimo. Taigi, ką mes ketiname padaryti per likusius 18-19 e, mėnesių, mes ketiname atlikti studiją ir remiantis jos rezultatais pateiksime pasiūlymus. E, taip pat mes atkreipsime dėmesį į vartotojų e, pasitenkinimą, e, technologinės galimybės, mes jau žinome, kad yra e, techninės e, galimybės, kurios užtikrintų vartotojų tą patį pasitenkinimo lygį, jau tos technologijos yra parduodamos, jų atsipirkimas yra 10-12 mėnesių, o produktas tarnauja paprastai 10-20 metų. Taigi, kaip matote, tos pateiktos priemonės yra rentabilios ir efektyvios. Tačiau atlikto studijos metu bus įvertinti visi aspektai. Ir kai tik tai studija bus pabaigta, komisija pateiks e, politinį pasiūlymą, kurį, aišku, turės išanalizuoti taryba ir parlamentas. Ačiū uždėmesi. Peter Liese, vielen Dank erstmal für die ersten. Pirmiausia, ačiū už komisijos pristatymą. Kolega Petris Lyzė turi papildomą klausimą. Pirmiausiai dėl dušų purkštukų ir vandens kranų norėčiau paraginti kuo greičiau nustatyti ženklinimo tvarką ir kol kas nepatvirtinti jokių reglamentavimo taisyklių. Pirmiausia, palaukti, kokiu rezultatu atneš ženklinimo tvarka. Kalbant apie poveikį, tų gaminių, kurie dar e, nėra kaip nors reglamentojami. Tai norėčiau sužinoti, apie kokius mastus mes dabar čia turėtume kalbėti, kad susidarytume bendrą vaizdą. Kitas klausimas susijęs e, su vandens boileriais. Dėkoju. Šildytuvais. Mes atitinkamą tikrinimo procedūrą pastelksime ir įvertinsime pateiktus pasiūlymus, tačiau nepaisant to, aš siūlau šią priemonę atšaukti, kadangi jos galiojimas jau per pastaros metus nepasiteisino, tačiau siekiant įvertinti šios priemonės poveikį, mums pirmiausiai būtų pravartu žinoti, ką komisija siūlė, kodėl siūlė ir kokiais argumentais rėmėsi, ypač vandens taupimo srityje ir kokį poveikį šios priemonės darys tiek verslo struktūroms, tiek vartotojams dėl papildomų siūlomų priemonių. Buvo kalbama apie elektros variklius. Man atrodė, kad jau šią sritį pakankamai uh, esame sureglamentavę, tačiau jeigu jūs dar taip nemanote, tai norėčiau paklausti, kas dar turėtų būti papildomai reglamentuojama, taip pat dėl įvairių e, virdulių ir tokių virtuvės įrangos, kuri naudoja elektros energiją, taip pat būtų įdomu gauti papildomas informacijos pirmininkas. Pirmiausiai, aš esu didelis ekologinio dizaino direktyvos uh, šalininkas, nes manau, kad ją įgyvendinus būtų galima sutaupyti nemažai energijos išteklių. Tačiau, kai aš girdžiu kalbant apie tokią įrangą kaip e, griliai, pavyzdžiui, galiu e, prisiminti tas diskusijas ir e, parlamento protestą prieš kaitrinių lempučių uždraudimą. Aš galiu tik konstatuoti, kad mūsų parlamente yra labai daug e, išradingų kolegų, kurie sugeba pasinaudoti įvairiomis progomis, rengdamiesi busimiems parlamento rinkimams. Manau, kad čia mums reikėtų septynis kartus pamatuoti ir aštuntą kartą nupjauti prieš pateikiant tam tikrą informaciją visuomeniai išorėje. Aš čia turiu minėję diskusijas dėl vandens kranų ir dušų purkštukų ir šių diskusijų pristatymo visuomeniai. Tačiau aš manau, kad tie pasiūlymai sugrupuoti atitinkamą įrangą pagal atskiras veiksmingumo, į atskiras veiksmingumo grupės ir tokiu būdu sutaupyti vandens išteklių yra visiškai prasmingas. Pavyzdžiui, mano regione vandens ūkio įmonės šiuo metu turi nemažai vandens sunaudoti vamzdynų valymui tam, kad vandens kokybė būtų užtikrinta kitokio lygio, kad tiekiamas vanduo būtų geriamo, taigi sutaupyti vandens daugiau namų ūkiuose būtų iškai prasminga. Taigi dabar suteikiu žodį vėl komisijai, kas norėtumėte kalbėti. Pateiksiu keletą skaičių, koks yra realus poveikis mūsų priemonio, tada suteiksiu žodį kolegoms. Mes esame apskaičiavę, kad kalbant apie vandenį naudojančius produktus, tai, tai yra prioritetiniai mūsų atžvilgių. Du 2013 metais tokie vandenį vartojantis produktai leis mums daugiausiai sutaupyti 2013 metais. Pagal E, naudingumo kategorija būtų pažangios technologijos ir Jeigu mes pažiūrėsime į neprioritetinius produktų e, kategorijas, matysime, kad e, labiausiai yra svarbios izoterminės medžiagos. 2013 metais, o dabar norėsiu suteikti žodį kolegoms, kurie pakalbės apie konkrečius klausimus. Ačiū. E, e, ponas Lėzė kalbėjo apie e, virdulius ir grilius ir ar jie įtraukti į direktyvos taikymos rytį. Jūs taip pat kalbėjote apie variklius Deja, negaliu pateikti Jums konkrečios informacijos, tačiau pažadu, kad ją gausite. Bet kuriuo atveju pasižymėjau, kad šie klausimai Jums yra svarbus ir mes esame pasirengę Jums e, pateikti informacijos kaip komitetui, kaip atskiriems nariams visą informaciją, kurios reikia. Jūs e, esate teisus teikdamas, kad e, E, tai yra viena iš labiausiai teigiamiausiai vertinamų politikų ES. E, pavyzdžiui, e, šaldytuvų ženklinimas A, A1, A, A+, A++ ženklais yra labai teigiamai sveikintinas žmonių, nes tokiu būdu žmonės tiesiogiai supranta, kad jie gauna informaciją ir turi prieigą prie informacijos. Aš norėčiau atsakyti du klausimus. Pirmas klausimas yra susijęs su ženklinimu, e, kad visų pirma turėtų būti ženklinami vandenį vartojantis produktai. Mes visų pirma turime pagalvoti, kokia yra geriausia politinė e, priemonė kuri turėtų būti skirta tokia, tokiems produktams ir kuri teiktų didžiausią naudą. Pavyzdžiui, mes pamatėme gyvendinami ekoprojektavimo direktyvą, kad e, e, galime tik tai atlikę pasirengiamasias studijas pasakyti, kokia priemonė yra pati geriausia, kai jau turime visą turimą informaciją. Ir dažnai paaiškėja, kad geriausia derinti saistančias priemonės ir nesaistančias priemonės. Kartais, pavyzdžiui, e, buvo pritaikomos e, tik tai savanoriškos priemonės, pavyzdžiui, e, savanoriški pramonės susitarimai. Taigi aš manau, kad visų pirma reikėtų atlikti studiją, o tada vėliau apsispręsta, kai mes jau turėsime įrodymus. Toliau dar vienas komentaras. dėl um, e, namų ūkio vandens suvartojimo, vandens trūkumo, e, nuotekų sistemų e, patobulinimo ir kokį poveikį visą tai turės. Mes atlikome studijas ir mes nustatėme, kad vandens suvartojimas namų ūkiuose neturėtų sukelti jokio neigiamo poveikio nuoteko sistemoms. O jeigu E, toks poveikis ir bus, tada mes e, esame tiki. E, mes esame įsitikinę, kad nuotekų sistemų valymas turėtų būti daromas ne geriamu ar karštu vandeniu, bet tuo vandeniu, kuris, na, kaip ir yra prastesnės kokybės. Ir ne vartotojai E, turėtų mokėti per mokesčių sistemą e, už nuotekų sistemų administravimą. Mes tiesiog norėtumėm dar pagalvoti apie šios dalykus, atlikdami studijas ir e, turėdami naujų įrodymų komisija galės pateikti patį geriausią sprendimą. Dėkuoju. Vielen Dank. Labai ačiū. Peter Lyze, šiandien jūs jau septintą kartą kalbate. Šimties tvarkas, šiandien turime daugiau laiko. Noriu paklausti apie tą garsią pirmąją priemonę susijusią su vandens šildytuvais, boileriais, kurias gyvenimas užtruko septynerius metus. Noriu sužinoti, ką dabar komisija siūlo. Buvo diskutuojama dėl ženklinimo, dėl to, kokia spalva turėtų būti ženklinama, kokios raidės ir ženklai turėtų būti pasirinkami, ar A, ar A. Taip pat buvo diskutuojama apie tai, ar tą ženklimą turėtų ant gaminio pritvirtinti, užklijuoti gamintojas, ar E, tos įmonės, kurios įrangą montuoja. Taigi norėčiau išgirsti ir kad visuomenė išgirstų, norėčiau, kosgi buvo pasiektas kompromisas, kuris po tų septyniarių metų išvydo pagaliau dienos šviesą. Taip, aš dar čia esu, sako pirmininkas, ir to jau suteiksiu jums žodį, daugiau kolegų klausimų neturi. Dėl vandens e, e, kranų e, ekologinio dizaino jūs kalbėjote apie 185 beta džiaulius, kuriuos būtų galima sutaupyti. 885. Jo labai įspūdinga, taigi prašau cut you off, Chair. Um, the answers to... Atsiprašau, pertraukiau Jūs. Atsakydamas į Peter Lyzį klausimus, galėčiau pasakyti štai ką. E, žymėjimo tikėtimis reglamentas. Įsigalios 2015 metais. Ten bus kalbama apie A plus ir A plus plus įrangą. Didžiausia diskusija buvo dėl to, ar reikia įdėkti kategoriją A. E, bet ko gero, taip, taip reikėtų daryti, bet reikėtų, tam reikėtų peržiūrėti visą reglamentą. A, kaip žinia, yra geriausias rodiklis, kokį galima pasiekti iškastinių kūro būdu. Priešingai atveju, jeigu norim dar geresnių rezultatų, reikia naudoti arba saulės baterijų pagamintą energiją, arba kitokią kokią nors. Tai štai. Iki reikalinga atlikti peržiūrą ir įsiaiškinti, ar mes turime pakankamai pigių ir efektyvių alternatyvų, kad galėtume pagrysti A kategorijos įdėgymą. kai dėl, kad dėl to, kas um, ženklins irgi reikia pergalvoti turimą žymėjimo sistemą. Ir būtina, kad būtų atsižvelgiama į visus įvairiausius elementus, kuriuos pateiks įrangos gamintojai. Kai dėl ekologinio projektavimo standartų kol kas Nebuvo pateikta reikšmingų pakeitimų lyginant su pasiūlymu, kurį gavome prieš maždaug metus. Tie standartai pamažu nusistovi. Po, miet, po, po vienų metų, kiti įsigalios po keturių metų, kiti po dar penkių metų. Pakeitimai buvo padaryti praeitą savaitę susiję su vandens šildytuvais. Ir kas yra? Čia mums svarbus klausimas yra NOX emisijos. E, būtina numatyti griežtus nacionalinius reikalavimus, kad gamintojai laikytųsi. Mes gamintojams suteikime penkių, o ne trijų metų pereinamą laikotarpį, kad jie galėtų pasitaikyti prie naujų reikalavimų. Nes čia būtina tose, toms valstybėms, kurios tų griežtų reikalavimų neturi, kad įmonės spėtų prisitaikyti. Vielen Dank. Ich glaube, damit. Labai ačiū. Manau, kad atsakėme visus rūpimus klausimus. Aš galėčiau tik Jums pasiūlyti ir toliau tęsti pradėtus darbus tą pačią dvasę, turint omenyje tą 885 petadžiaulių sutaupimo galimybę E, turint omenyje, kad viena jėgainė pagamina 3, per metus 31 e, betų žaulį energijos, tai tikrai tie skaičiai skamba įspūdingai, tokia yra teorija, tačiau tikiuosi, kad ją bus galima perkelti ir į praktiką. Ir dar kartą pasitvirtins teiginys, kad ta energija, kurios mes nesuvartojame, yra pati geriausia. Tačiau prašau skirti pakankamai dėmesio ir viešiesiams ryšiams, nes kolegos besirengiantis Europos parlamento rinkimams truputėlį nervingai reaguoja į šią temą. Dar kartą dėkoju komisijai už išsamų temos pristatymą. Jis buvo mums naudingas, taigi dar kartą dėkojame. Kitas darbo atvarkės punktas susijęs su triukšmu. Mūsų politikos skyrius pristatys mokslinio tyrimo rezultatus. Šį mokslinio tyrimą užsakė aplinkos komitetas, nes triukšmo tema dar nėra pakankamai ištyrinėta ir e, netlieka dar tokio svarbaus vaidmens aplinkos politikoje, tačiau atlieka svarbu vaidmenį sveikatos politikos rytyje. Mes svarstėme transporto priemonių keliamą triukšmo lygį, tačiau triukšmą kelia taip pat ir kitos transporto priemonės, geležinkelis, aviacijos transportas. Todėl manau, kad aplinkos komitetas, visuomenės sveikatos komitetas yra tinkama vieta svarstyti šios klausimus ir pasiremti savo diskusijose taip pat mokslininkų išvadomis. Taigi prašau dabar pristatyti šio mokslinio tyrimo rezultatus. Kas norėtumėte pradėti, prašau. And good afternoon. Um... Ačiū, laba diena visiems. Kaip ir sakėte, e, šiandieną pristatysiu e, studijos, e, kurią atliko Milji rezultatus. Šios studijos pilnas pavadinimas su triukšmu susijusios strategijos įvertinimas. Aš esu Katrina Ganslieben ir kartu su savo kolege e, Monika Guaroni ir Angie Murphy e, dirbome su šiuo projektu. Ir dabar aš jums jį pristatysiu. Taigi, trumpai. Aš šiandieną pakalbėsiu apie e, triukšmo šaltinius, kalbėsiu apie triukšmo sukeliamą poveikį sveikatai, pristatysiu esamus ES teisės aktus, kurie jums yra pažįstami. Kalbėsiu apie e, šaltinio e, direktyvą, taip pat pakalbėsiu apie tai, e, jeigu būtų imtasi ES lygmenių veiksmų, kokią tai turėtų pridėtinę vertę. Pradėkime nuo triukšmo šaltinių. Pagrindinis triukšmo šaltinis yra transportas. E, yra taip pat ir statybos sektorius, taip pat triukšmauja ir kaimynai, e, barai, taip pat yra ne tik tai e, triukšmas, kuris yra patalpose, bet ir nepatalpose esantis triukšmas. Aš konkrečiai šiandieną pakalbėsiu apie transporto sukeliamą triukšmą aglo, aglomeracijose. Šioje skaidrėje matote duomenis, kurie buvo pateikti pagal END direktyvą 2007 metais, kai valstybės narės teikė e, savo ataskaitas. Mėlyna spalva yra e, žymimi e, žmonės, kurie susiduria su triukšmu. E, E, dieną ir naktį ir kai tas triukšmas yra didesnis nei 55 decibelai. Raudona spalva e, ženklinami žmonės, kurie susiduria su triukšmo problema naktį e, ir kurio lygis yra didesnis nei 55 decibelai. Ir rengiant šią skaidrę mes vadovavome tais kriterijais, kurie yra numatyti ant direktyvoje. Kaip matote, pagal šią E, skaidrę e, apie 56 milijonus e, žmonių kenčia nuo didesnio nei 55 decibelų triukšmo dienos metu. Taip pat aplinkosaugos direktyva 2008 metais pateikė ataskaitą, kurioje sakoma, kad 55 procentai žmonių gyvenančių miestuose kenčia nuo transporto sukeliamo triukšmo, kuris yra didesnis nei 55 decibelai. E, mažesnį triukšmą kelia geležinkelis, oro uostai, taip pat ir pramoninės vietos. Kalbant apie oro uostus, e, lėktuvų keliamas triukšmas žmonės suerzina labiau. Tačiau, kalbant apie e, žmonės, kurie susiduria su tokia problema, jų skaičius yra mažesnis. Dabar kokie yra skaičiai vietose, vietovėse, kurios nepatenka į aglomeracijas. Matote, kad tose vietovėse daugiausiai e, triukšmas yra susijęs su transportu, e, sausumos transportu. Perkime prie kitos skaidrės - triukšmo sukeliamos poveikis sveikatai. Pats svarbiausias šiuo atžvilgiu yra susierzinimas. 2011 e, metais e, Pasaulio sveikatos organizacija pateikė mums e, ataskaitą apie tai, kokį poveikį sveikatai kelia triukšmas. Na ir vadin, vadovaujantis tam tikra metodologija buvo paskaičiuoti metai kurie tiesiog e, yra prarandami, gyvenimo metai, kurie yra prarandami dėl triukšmo. E, kaip matote, e, dėl triukšmo atsiranda štai kokios problemos. Pati svarbiausia tai yra miego sutrikimai. Pati mažiausia šioje schemoje tenkanti dalis būtų um, užėsys um, ausyse arba spengimas. E, taip pat, kaip matote, nedidelė dalis tenka e, kognityviniam pažinimui, kuris dažniausiai paliečia vaikus. E, nuo ischemijos žmonės kenčia mažokraujystės. Ir apie, kalbant apie 2008 metų ataskaitą, paaiškėjo, kad vakarų Europoje e, vieną trečdalį žmonių tiesiog suerzina aplinkoje esantis triukšmas. Kas penktą sunkiai užmiega. Ir tai e, atitiktų 1,26 milijonus sveiko gyvenimo metų, kurie yra prarasti dėl tokių triukšmo sukeliamų pasiekmių. Kalbant apie esamus teisės aktus, tai paaiškėjo, kad 45 procentai ES piliečių mano, kad e, jų sveikatą ženkliai e, veikia triukšmas. Pasaulio sveikatos organizacija e, įvardino triukšmą E, kaip vieną veiksnių, kurie ženkliai įtakoja žmonių sveikatą. O grįžtant prie ES teisės aktų, tai reikia paminėti 2002 m. 49 direktyvą, taip pat ir teisės aktus, kurie reglamentuoja triukšmo šaltinius, įskaitant e, automobilius, e, geležinkelius, taip pat ir lėktuvus. Šie du teisės aktai turėtų papildyti vienas kitą. Tai yra triukšmo šaltinio direktyva turėtų būti papildyta END direktyva. Pažvelkime būtent į pastarąją. 2011 metais komisija e, parengė ataskaitą, kaip yra e, įgyvendinama aplinkos triukšmo direktyva. Ir pagal šią direktyvą buvo užsibrieštas labai toks ambicingas e, tikslas surinkti labai daug informacijos apie e, triukšmą. Buvo parengti veiksmų planai, buvo parengti ir, mm, na, tokių kaip ir triukšmo žemėlapiai, tačiau reikia pasakyti, kad e, e, tik tai 30 procentų parengtų žemėlapių atitinka realią mm, situaciją. Kaip suprantate, triukšmas tapo praktiškai na, ir prioritetiniu dalyku. Todėl buvo keičiamasi tarp valstybių narių ir geriausia praktika. Bet dėl pačios end direktyvos e, naudos, tai tikrai mm, mažai yra žmonių, kurie turėjo iš jos naudos nes e, nelabai sumažėjo skaičius žmonių, kurie kenčia nuo triukšmo. Taip pat e, buvo nustatyta, kad e, dėl triukšmo žemėlapių sudarimo taip pat yra daug problemų, todėl kad valstybės narės juos sudarė vadovaudamosi skirtingais metodais. Tad, todėl sunku palyginti surinktą informaciją ir duomenis. Kalbant apie pastarųjų metų pažangą, buvo patvirtinta bendra metodologija Knosos EU, pagal kurią būtų galima įvertinti su triukšmu susijusius duomenis. Tuo pat metu agentūra ėmėsi veiksmų, kurie, kuriais būtų palengvintas ataskaitų teikimo uh, Um, procesas. Taip pat atsirado ir daugiau, kaip vadinamų, tų tylos e, zonų. Aišku, kalbant apie tolesnius veiksmus, tai e, parengtų teisės tų veiksmų planų nebūtinai gyvendinti, jie yra ne, ne, neprivalomi. Ir vienas iš svarbiausių klausimų, kaip pagerinti ND direktyvos įgyvendinimą, yra štai koks. Galbūt reikėtų nustatyti kažkokius tikslus, kurie e, būtų įtvirtinti pačioje direktyvoje. Pavyzdžiui, būtų nustatytos su, sieja, su sveikata siejamos kažkokios vertės, kurias pasiekus būtų imtasi veiksmų. Taigi būtų galima įtraukti tokias vertės į teisės aktą. Aišku, gali kilti klausimų dėl subsidiarumo principo ir dėl to, kad valstybės narės pačios gali apsispręsti, kokį triukšmo lygį gali toleruoti ir kokio ne. Tačiau, kaip matome, E, triukšmas daro vis didesnį poveikį sveikatai ir vis daugiau žmonių pasisako už tai, kad būtų nustatytos tokios kaip ir e, triukšmo toleravimo ribos. E, jeigu būtų nustatytos tos jau ribos, kaip būtų visą tai galima įgyvendintas, išvelgiant į tai, kad valstybės narės yra parengusios labai skirtingus triukšmo žemėlapius, vadovaudamosis e, skirtingais metodais. E, puiku dabar, kad yra ir parengtas naujas bendras metodas, pagal kurį būtų galima koreguoti esamus e, triukšmo žemėlapius. Taigi, kadangi egzistuoja ta Knosos metodologija, galime peržiūrėti žemėlapius, E, vadovaujantis tais duomenimis, kurie buvo sukaupti nuo 2007 metų. E, taip pat, jeigu būtų mm, nustatytos e, tam tikros triukšmo toleravimo ribos, jas pasiekus būtų galima imtis veiksmų. Kai kurios šalis e, jau taip ir elgėsi, tačiau kyla e, klausimas, kaip pavyzdžiui būtų galima įgyvendinti tas privalomas priemonės, kokios tos priemonės turėtų būti ir ar pačios priemonės turi būti privaloma pobūdžio. E, šis klausimas yra labai sudėtingas, nes kyla klausimas, gal reikėtų turėti tokių priemonių sąrašą, iš kurio galima e, pasirinkti. Kitas variantas būtų e, turėti tokius neprivalomus tikslus, bet tada ir poveikis būtų mažesnis. Kad ir apie kokias mes vertes kalbėtume, mes laikomės nuomonės, kad jos vis tiek turi būti įtvirtintos triukšmo E, šaltinių direktyvoje, nes antraip e, šių visų tikslų e, pasiekimas bus perkeltas ant kaip ir nacionalinių institucijų pečių. Jos turės imtis priemonių, pavyzdžiui, turės statyti triukšmą mažinančias sienas arba kaip nors kelius pertisti. Ir dėl tos priežasties bus pažeistas tas e, trišėjas moka principas, nes iš esmės už tokius e, veiksmus turės sumokėti pats mokesčių mokėtojas. Taigi, jeigu bus numatytos tam tikros e, triukšmo toleravimo e, ribos, e, nes nesant griežtam teisės aktui, bus sunku ir gali būti rezultatas visiškai priešingas, nei mes pagėdaujame. Ir atsižvelgianti susidariusią situaciją, manome, kad tų triukšmo toleravimo ribų kol kas į antidirektyvą nereikia įtraukti. Pereikime prie triukšmo šaltinio direktyvos. 2012 e, m. lapkričio mėnesį mes parengėme ataskaitą, mes, kurioje sakome, kad reikia pagerinti teisės aktus, kurie yra susijęs su sausumos e, transportu. E, nes būtent sausumos transportas yra kaip ir tas subjektas, kuris daugiausiai sukelia triukšmą. 2011 metais 8 6 e, direktyvoje e, komisija siūlo mažinti sausumos transporto keliamą triukšmą trim etapais. Tačiau mes laikomės nuomonės, kad e, tas teisės aktas nėra pakankamai ambicingas ir tikrai tas pasiūlymas nėra geras, nes jis nėra pakankamai stiprus. Ką būtų galima padaryti? E, galima, pavyzdžiui, pakeisti triukšmo matavimo metodus. E, B. Naujasis tas triukšmo matavimo metodas turėtų geriau atsižvelgti į realias e, sąlygas. E, pavyzdžiui, Atlikus e, tų dviejų metodų įvertinimą mes pamatėme, kad neatsižvelgiant į realias vairavimo sąlygas, pagal A metodą gautas rezultatas yra dviem decibelais mažesnis. Taigi, kaip matote, e, naudojamas metodas nėra visiškai tikslus. Toliau yra dar kitų problemų susijusių su metodologija. Pavyzdžiui, neatsižvelgiama į naudojamas padangas. E, kai kurie gamintojai e, išleidžia tokias padangas, kurios e, yra mažiau triukšmingos. O dabar dėl komisijos pasiūlymo. Tai 2012 metais buvo Bundesnam E, parengta studija, e, pagal kurią pagal komisijos e, pasiūlymą įvertintas triukšmo įve sumažinimo potencialas per 20 metų ir tas triukšmo mažinimo potencialas siekia tik tai 1,7 decibelus. O žmonės supranta, kad triukšmas sumažėjo, jeigu realus sumažinimas yra 2 decibelai. Taigi, kaip matote, e, studija tikrai nepalankiai atsiliepė pateiktą e, pasiūlymą. Toliau yra dar atlikta viena e, studija dėl sunkvežimių. Vėlgi, kadangi studijos metu buvo naudojamas senasis e, vertinimo metodas, prie visų rezultatų reikia pridėti dar 2 decibelus. Ir nors e, e, sunkvežimių proporcija bendrame automobilių parke yra kaip ir dalis yra mažesnė, vis dėlto jų sukeliamas triukšmas yra daug didesnis. Dabar kalbant apie priemonės, kurias mes, pavyzdžiui, galėtumėm pasiūlyti, tai viena iš priemonių galėtų būti, pavyzdžiui, triukšmo ženklinimas. E, automobiliai galėtų gauti, pavyzdžiui, triukšmo kaip ir e, lygio e, kažkokį simbolį. E, Bet e, manome, kad tokia priemonė galėtų būti labai brangi ir galiausiai galbūt netgi neduotų tokio rezultato, kokio pageidaujame. Dabar išvados. Kokie, kokią naudą suteiktų papildomi ES veiksmai šioje srityje? Iš techninės perspektyvos E, rentabiliausia strategija yra triukšmo mažinimas e, prie šaltinio. Tačiau tuo pat metu reikia ieškoti kažkokio priemonių derinimo. Tai yra e, mažinti triukšmą prie šaltinio ir numatyti kažkokią kovą su triukšmu kovos su triukšmu strategija prie recipiento. Taip pat reikalinga didesnė sinergija tarp ENT direktyvos ir triukšmo šaltinio E, teisės akto. E, mes norėtumėm daugiau akcentuoti e, rentabilės priemonės, kurios būtų skirtos kovoti su triukšmu prie recipiento, nes tokiu būdu būtų tikrai įgyvendintas teršėjas moka, o ne mokesčių mokėtojas moka principas. Uh, E, Eurobarometro duomenimis 45 procentai atsakovų teigia, kad triukšmas labai veikia jų sveikatą. Tuo pat metu mes gauname vis daugiau informacijos iš PPO, kiek, e, koks yra realus triukšmo poveikis sveikatai. Ačiū. Labai ačiū Jums už šios mokslininkų išvados pristatymą. Tikrai labai apgailestauju, kad šiandien nedaug kolegų yra salėje. Visi jie turi svarės priežastis čia nebūti, tačiau tikrai labai svarbu sužinoti, apie ką eina kalba, ne tik apie tą truputėlį triukšmo, tačiau taip pat ir apie triukšmo padarinius žmonių sveikatai, vietos administracijos struktūroms ir svarbu su triukšmu kovoti prie jo šaltinio, o ne galutinėme grandinės taške. Jūsų komentarai buvo labai vertingi rengiant mūsų teisės aktus. Dar kartą dėkoju Jums, kad atvykote. Tikiuosi, kad uh, Šios e, tyrimo išvados bus paskelbtos ir kitomis kalbomis, ne vien tik angliškai. Tu labai gerai, nes kol kas e, tokių tyrimų išvadų yra nedaug, e, nes aš pastebėjau, kad pavyzdžiui, tyrimo išvados dėl skalūnų dujų išverstos į vokiečių kalbą Vokietijoje susilaukė nemažai susidomėjimo, taigi manau, kad reikės pasidomėti, kokias kalbas dar galėtume išversti e, šio tyrimo išvadas ir būtų labai įdomu. Pone Hübner, steiksime žodį. E, ačiū tikrai esu nemaloniai nustebusi, kad mūsų tiek nedaug dalyvauja šiuose diskusijose nes dauguma, didžioji dalis triukšmo atsiranda ten, kur žmonės gyvena, tai yra miestuose. Noriu atkreipti dėmesį į kelis jūsų minėtus aspektus triukšmo apimčių sumažinimas e, jo atsiradimo vietose prie šaltinio. E, Tai yra susijęs su naujovių dėgymu, degiant naujoves, dėgiant naujoves e, turėsime daugiau galimybių sumažinti triukšmo lygį ir apimtis. Tačiau, e, manau, galbūt nesavivaldybės, e, nepaisant to, kad jos geriausiai sugeba tvarkyti su savo problemomis, turėtų tuo vienas pasirūpinti, tačiau taip pat ir pati visuomenė bendraja prasme. Jūs e, kalbėjote apie tai, kad e, statant e, naujas geležinkelių linijas, tiesiant naujus kelius, būtų galima pasitelkti pažangesnės technologijas nei prieš 20 metų ir tokiu būdu sumažinti triukšmo lygį, turint omenyje, kad keliai jų danga susidėvi per tam tikrą laiką, tai e, juos e, remontuojant būtų galima naudoti naujoviškas medžiagas, kuriomis pasinaudojus taip pat būtų galima sumažinti triukšmo lygį. Kalbant apie triukšmą didžiuosiuose miestuose, aš išvelgiu nemažai e, galimybių tarkime, žaliosios bangos e, naudojimo šviesoforo sistemų sinchronizavimo pagalba sumažinti triukšmo lygį, ypač traukinių keliamo triukšmo lygį, taigi tinkamai įdėgiama ir naudojama <clears throat> žaliosios bangos sistema leidžia sutaupyti tiek kūro, tiek sumažinti CO2 išmetimą į aplinką ir triukšmų lygio mažinimas dar būtų papildomas. Efektas papildomai gaunama nauda, taip pat reikėtų pagalvoti apie tai, ar labiausiai nuo triukšmo kenčiančiose kelių atkarpose reikėtų grįžti prie troleibusų sistemos, e, prie troleibusų kaip transporto priemonės naudojimo. Kai kurie mano, kad galbūt tai būtų žingsnis į praeitį. Tačiau e, aš manau, kad vis tik vertėtų tokią galimybę apsvarstyti ir naudoti troleibusus e, tuose keliuose ir miestų gatvėse, kuriuose yra daugiausiai triukšmo. Žinau, kad nemažoje dalyje Šveicarijos miestų troleibusai vėl pradedami naudoti. Galbūt vertėtų pasvarstyti ir pas mus tokią galimybę naudoti troleibusus ten, kur yra keliama daugiausiai triukšmo. Aišku, čia galbūt vėl sulauksime kaltinimo, kad kišamės į kai kurių valstybių narių vidaus reikalus pažeidžiame subsidiarumo principą, tačiau galėtume e, pateikti šį pasiūlymą kaip tam tikrą e, paskatą, nes e, galbūt grįžimas prie anksčiau naudotų trolejbusų galėtų po to būti vėliau laikomas ir kaip tam tikras žingsnis į priekį, kaip inovacijų naudojimas. Taip pat manau, kad sportinių automobilių keliamas triukšmas, nepaisant nedidelio jų skaičiaus, manau, neturėtų būti atskirai svarstomas, nes sportiniai automobiliai miestuose juda kartu su kitomis transporto priemonėmis tuose pačiuose kamščiuose ir sportiniai automobiliai daugiau triukšmo galbūt kelia greitkeliuose, mes čia tuo tarpu kalbame apie įprastinės transporto priemonės ir apie miestuose esamą triukšmo lygį. Taigi šios aspektus norėjau paminėti. Taip pat puikiai žinome, kad e, triukšmo daug sukelia ir e, vadinamieji E, įvairūs e, ekranai ir e, iš jų girdimas garsas namuose, tarkime, tačiau tas triukšmas galbūt nepasiekia daugiabučių namų pačių aukščiausių viršutinių aukštų, tačiau nepaisant to turėtume stiprinti miestuose pastatų garso izolaciją, ją gerinti. Tačiau taip pat e, reikėtų daugiau žalumos, daugiau medžių sodinti miestuose e, tam, kad jie taip pat taptų natūraliomis kliūtimis triukšmui sklisti. Ačiū poniai Hübner. Nauja, galbūt tai yra gerai patvirtinta sena. Turiu menyje jūsų mintį dėl elektrovaromų troleibusų, kurie kelia mažiau triukšmo, mažiau garsų skleidžia, palyginti su vidaus degimo variklius turinčiomis transporto priemonėmis. Abu kolegos, kurie dar likė salėje, atrodo, jau nebenori kalbėti. Ne, dar ponas Dėmis Makeris nori. Uh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Jums leidus. Norėčiau uh, pakalbėti čia apie oro transporto keliamą per nelik didelį triukšmą. Mes čia kalbame apie labai jautrę politinę sritį ir suprantu, apie ką kalbu, nes ilgus metus buvau e, savo šalies e, parlamento narys ir diskusijos dėl lėktuvų keliamo triukšmo pasikartoja nuolatos. Mes nuolatos susidurėme su tokia situacija, kai, pavyzdžiui, Briuselio oro uostas yra netoli Briuselio sostinės, nors jis yra Flamandų regione. Mano šalyje triukšmas yra regionalizuotas. Ir triukšmo problemos sprendimas taip pat yra regioninė kompetencija. Šiuo atveju tai yra visiškai absurdas, absurdiška Briuselio atveju, nes susidurėme su tokia situacija, kad 19 um, 19 Briuselio regionų E, triukšmo normos yra labai žemos, leidžiamas labai žemas triukšmų lygis, o kitos Flamandų krašte esančių valdybių nustatytos normos yra, leidžia saliginai didelį triukšmų lygį. Tad išeitų, kad reikėtų lėktuvams skristi tam tikrų oro kanalų keliu, kad būtų neskrendama per Briuselį. Taigi Dėl to labai didelė dalis žmonių patiria žymiai didesnius e, triukšmo lygius, negu yra priimtina. Aš manyčiau, kad reikėtų, kad čia įsikištų Europos Sąjunga. Na, nežinau, kada tai gali vykti, tačiau aš manau, kad uh, žmonių sveikata yra visur vienodai brangi, nepriklausomai nuo to, kur jie gyvena nes e, žmonės, kurie patiria nulatinį per didelį triukšmą, kenčia, nukenčia jų sveikata. Pone pirminkė, aš manau, kad tai yra tas dalykas, kurį reikia spręsti ES lygmeniu. Ačiū. Kartais ir prasminga harmonizuoti kai kurias dalykus tam, kad dėl e, esamų skirtumų nekiltų dėlių problemų galbūt e, Briuselį taip pat reikėtų įtraukti į tą harmonizavimo procesą. Dar kartą dėkoju už mokslinio tyrimo išvadų pristatymą. Mes dabar pasidomėsime, į kokias kalbas vertėtų e, šias išvadas išversti tam, kad visi galėtų su jomis susipažinti. Taigi dar kartą Jums dėkojame. Kitas dabar tokias klausimas iš perkamąją nuomą besinaudojantį visuomenį. Čia taip pat turime pristatyti mokslinio tyrimo išvadas ir jas pristatys daktaras Filip Šeperman iš Vupertalio instituto. Taigi jam ir suteiksime žodį. E, esate pasirengęs, galite pradėti. Selling... Dėkoju, pani pirmininkė. Parduoti prekes tai yra pernelyg pasenusi savoka. Dabar e, klientams reikia produktų ne tik galimybės įsigyti, bet ir kitų paslaugų kartu. Jiems reikia pakankamai šviesos, pakankamai patogių krėslų, pakankamai daug kitokių paslaugų. Visą tai yra tie dalykai, ką pirkėjai atkreipia dėmesį. Man, mane gali dominti įvairūs dalykai, tokios kaip e, pavyzdžiui, kopijavimo mašina, gerai veikiantis fakso aparatas ir taip toliau ir panašiai. Ir mane labiausiai domina jų tos paslaugos, kurias jų dėka galiu gauti. E, išperkamosios nuomos bendruomenėms yra būdingas naujas santykis su klientais, vartotojais. E, siekiama teikti daugiau paslaugų, tai yra naujas verslo modelis, e, susijęs taip pat ir su atsakomybė įmonės už produktą. Čia kalbam apie didesnę paslaugos teikėjo ir pardavėjo atsakomybę, tai turi įtakos gaminio projektavimui, siekiama jį gaminti kokybiškesnį, kad jis būtų ilgiau tarnaujantis ir kad jį būtų galima geriau optimizuoti, kad būtų lengviau perdirbti. Visa tai yra labai svarbus dalykas tam, kad būtų galima sėkmingai panaudoti resursus Europoje. Tikslas tokio verslo įmonių yra atsiliepti vartotojų poreikius ir atsiliepti kuo geriau, o ne vien tik tai parduoti gaminį. E, taikomi naujoviški verslo modeliai, kurių tikslas yra geriau atsiliepti klientų poreikius, pasinaudoti kartu teikiamomis paslaugomis. Tokia būtų vizija. Mūsų buvo paprašyta apžvelgti E, tas sistemas produktų ir paslaugų, gaminių ir paslaugų į privalumus ir trūkumus šios naujos sistemos. Mes radome trijų tipų gaminių tipus ir paslaugų tipus, kuriuos galime atskirti. Tai yra strategijos orientuotus į gaminius. Pavyzdžiui, vartotojas perka gaminį ir, ir tampa jo savininku, tačiau tačiau yra teikiamos tuo pat metu su produktu susijusios e, paslaugos, kai gaminys remontuojamas arba paimamas atgal prireikus. Pavyzdžiui, nusipirkote skalbyklę arba kopijavimo mašiną ir įmonė, kuri pardavė jums produktą, e, prižiūri tą produktą taiso reikalui esant. Kita strategija strategijų orientuota į vartotoją. Perka vartotojas paslaugos naudojimą, jis gali pasirinkti įvairias mokėjimo formas. Gamintojas lieka parduodamo gaminio savininku. Tai vėlgi galėtų būti toks pavyzdys. Ar skalbyklė, ar kopijavimo mašina nebūtų parduota vartotojui, bet būtų savotiškai išnuomota, o paskui praėjus tam tikram laikui galite gauti naują panašų gaminį, net neapmokėdamas e, priedo arba mokėdamas nedidelį priedą. Ir kitas tipas, kaip e, produktas parduodamas, pavyzdžiui, parduodama paslauga, e, parduodamas, pavyzdžiui, popierius kopijavimui, kitaip sakant, produkto gaminio savininkų yra vartotojas, E, tiksliau savininkų parduodamų gaminių yra įmonė, o e, pirkėjas perka tik paslaugą. Pavyzdžiui, gauna išvalytus rūbus ir yra nusipirkęs valymo paslaugas. Taigi, <clears throat> šie verslo modeliai yra pozityvūs ekonominių ir socialinių požiūrių. Pernai verslo modeliai buvo iš dalies įgyvendinti kai kuriuose specifiniuose rinkose segmentuose, vadinamusiuose business to business veiklos rytise. E, po atliktų stebėjimų matoma, kad išperkomosios nuomos, pas, nuomos paslaugos gali padėti susijungti atskiriems visuomenės sektoriams ir atskiriems paslaugų sektoriams. Yra ir barjerų dar kuriuos reikia išsiaiškinti, išsiaiškinti, kokios kliūtis trukdo vystyti šias paslaugas, produktų ir paslaugų sistemos ir rinkos segmentai tam tikri, tikri gali būti identifikuoti, kur tos paslaugos gali būti labiau plėtojamos. Tai gali būti tokio, tokia sistema, kai, kai taikoma verslo paslaugos ar gaminiai verslui arba verslo paslaugos ar gaminiai klientui verslo modeliai, kai tokie jau yra įsitvirtinę kai kuriuose srityse ir jūs žinote juos. Galima kalbėti ir apie paprastą įprastinę išperkamąją nuomą tokių įmonių veikia, tačiau dokumento apie jas nedaug. Buvo atlikta keletas studijų, kurios rodo, kad šių įmonių pavyzdys yra pozityvus galite rasti nemažai pavyzdžių mūsų studijoje pateiktų, tačiau e, kalbant apie ekologinį, ekonominį efektą ir makroekonominį lygmenį, duomenų dar trūksta. Mes atrinkome tam tikrus atvejus, kurie pateikė mums daug informacijos. Tai yra, kad e, šis verslo modelis gali pagerinti konkurencingumą e, Europos Sąjungoje. Tačiau pagal šios studijas negalime sakyti, kad produkto paslaugos verslo modelis e, yra ekonominė ar aplinkosauginė prasme pats geriausias. Taip pat mes galime identifikuoti tris tendencijas. Produkto paslaugos verslo modelis yra naujas, tačiau jo įsisavinimas yra ribotas ir apsiriboja tik tai tam tikrais sektoriais. E, produkto paslaugos verslo modelis yra daugiausiai naudojamas e, tam tikroms e, E, rinkoms, e, pavyzdžiui, automobilių nuoma, e, dokumentų kopijavimas, valymo paslaugos ir taip toliau. Produkto ir paslaugos verslo modelis daugiausiai mm, pasiteisina teikiant verslas verslui paslaugas, o ne verslas vartotojui paslaugas. Kalbant apie e, išperkamąją nuomą besinaudojančią visuomenę, mes matome, kad produkto paslaugos verslo modelis daug priklauso nuo sektoriaus, e, priklauso nuo e, pačio produkto, nuo teikiamos paslaugos. Ir mm, studija taip pat sako, kad e, šis produktas, šis produkto paslaugos verslo modelis gali turėti didelę naudą ekonominę ar aplinkosauginę prasme, tačiau makroekonominių duomenų šiuo atžvilgiu ES nėra. E, produkto ir paslaugos verslo modelis e, galėtų būti e, tobulinamas, tačiau mes matome, kad produkto ar paslaugos verslo modelis turi tam tikrų trūkumų. Ehm, ir tie trūkumai turi būti šalinami, siekiant, kad iš to produkto paslaugos verslo modelio naudos turėtų visi. Uh, Taigi, kaip sakiau, įrodymus mes daugiausiai sukaupiame mikroekonomikos lygmenių ir daugiau duomenų reikia sukaupti, atlikti daugiau studijų makroekonominių lygmenių, kad galėtume pateikti daugiau geresnių rekomendacijų e, politikams. E, Išparkomosios nuomos besinaudojant vis, vis, visuomenė gali turėti naudos e, iš produkto paslaugos verslo modelio priklausomai nuo pačio produkto ar paslaugos. Ir mes pateiksime na, pasiūlymus e, dėl specialioms produkto paslaugų verslo modelio sistemoms, e, ypač tose srityse, kur didžiausias e, ekologinis ar ekonominis poveikis. Kalbant apie šio verslo modelio kaštus, e, juos reikia įvertinti besikeičiančioje aplinkoje. E, visų pirma, reikia įvertinti verslo inicijavimo kaštus, e, taip pat ir verslo sklaidos kaštus. Ir reikia įvertinti taip pat ir grįžtamą į ryšį. reikia žinoti, kad e, rinkoje esančios e, priemonės gali jau dabar paspartinti e, aktyvesnį perimą prie produktų ir paslaugaus verslo modelį. Kalbant apie mūsų pasiūlymus, atsižvelgiant į tam tikrus neiškumus, tai matysite, kad mūsų pasiūlymų yra daug, mes juos sugrupavome į kelias e, dalis, pavyzdžiui, dalis priemonių yra susijęs su teisėkoros pasiūlymais, rinkos priemonėmis ir taip toliau. Galime daryti išvadą, kad e, išperkamoji nuoma gali turėti e, tokį revoliucinį poveikį, socionovacinį poveikį. Ir e, ES e, per šį verslo modelį galėtų efektyviau naudoti išteklius. E, mes e, manome, kad toks verslo modelis galėtų padaryti mūsų pramonę konkurencingesnė ir atsparesnė, ypač atsižvelgiant į žem, žaliavinių medžiagų kainų keitimą ir jų uh, pasiūlą. Aišku, produkto paslaugos verslo modelis e, vien tik tai jo taikymas gali turėti neigiamų pasiekmių. E, apskritai, e, kalbant apie inovacijas, reikalingas naujas požiūris. Atsiradus naujoms technologijoms reikia jas įvertinti. Reikalinga technologijų valdysena. Taigi aš manau, kad e, šioje srityje reikia dar patobulinti e, tyrimus. Nepaisant e, šių neiškumo, galima jau imtis pirmųjų veiksmų, kuriant tą išperkamąją nuomą besinaudojančią visuomenę. Pavyzdžiui, E, būtų galima sukurti kažkokią inovatyvę partnerystę tarp e, pramonininkų, tarp e, mokslininkų ir politikų. Jau yra priemonės tam tikslui. Tiesiog jas tiesiog, jas tiesiog reikia panaudoti. Dėkuoju. Ja, dr. Šepilman. Ačiū ponui Šepilmanui. Norinčių kalbėti daugiau nėra. Aš manau, kad Jūsų nuveiktas darbas atliktas tyrimas yra labai naudingas, nubrėžiantis mums naujas veiklos kryptis. Turime dėja apgalėstauti, kad tie asmenys, kurie užsakė šį tyrimą arba ragino, skatino jį užsakyti šiandien turi dalyvauti kitose susitikimuose, tačiau nepaisant to, dėkoju Jums dar kartą už E, šią prezentaciją, kurią jūs pristatėte abiems kolegoms ir man taip pat. Taigi posėdį baigiame. Kitas posėdis vyks kovo 26. Linkiu visiems geros popietės.